All right. Please, colleagues, take your seats. Kolegos, prašom sėsti, tuoj pradėsime balsuoti. First vote is a roll call. First vote is a roll call. Dabar pirmas balsavimas. Balsuosime vadiniu būdu. Prašom uh, įdėti savo balsavimo korteles į aparatą.